Okay. If we can restart the meeting. Taigi, jau pradėsim. No members. Um, Mes truputį vėluojam, bet nematau prasmės pradėti susitikimo tada, kai trūksta dalyvių. Dabar pradėsime klausimą, trumpą klausimą judumo savaitės klausimų. Šis susitikimas yra per patį judumo savaitės E, vidurį, tai čia iniciatyvos dešimtmetis ir tai yra puikiai galimybė kalbėti apie e, judumą, tvarų judumą miestuose visoje Europos Sąjungoje. Šiandien yra keturi kalbėtojai, ponė Duran, viceprezidentė atstovaujant Europos parlamentą, pandos Andrei Kolumbo, e, judumo tarybos narys iš Bolonijos miesto, ponas Peter Ansavant, transporto valdymo skyriaus vadovas Gento mieste ir ponas Romas Adamavičius, kuris yra Vilnius e, vicemeras. Sveikiname jūs čia atvykusius šiandien ir dabar suteikiu žodį poniai Durant, DC viceprezidentei, jai skiriama 10 minučių ir paskui 10 minučių visiems dalyviams. Dėkuoju, sveikinu visus parlamento narius ir visus suinteresuotus asmenys. Norėčiau, aišku, padė, pa, dėkoti visiems miestams, kurie atsiliepė į Trump komiteto kvietimą ir dabar pažiūrėsim, kas vyksta tuose miestuose. Dėkuoju visiems miestams. Taigi tiesa, kad yra puikiai pasirinktas momentas ir tinka paminėti tą dešimtmetį, judumo savaitę, kokia padaryta pažanga įvairiuose miestuose. Šiandien kalbėsim apie tris miestus. Ir įdomu tai, kad šalia šitų Europos miestų, kurie yra pionieriai ir žiūrėsim, kokias priemonės jie e, naudoja. Ir reikia pripažinti, kad Europoje yra daug, be galo daug miestų, kurie e, tiesiog ne nedaro pažangos, kurie neranda priemonių, neranda būdų įvengti, išvengti transporto spuščių, įveikti prastą modelį, bet yra daug priežasčių į infrastruktūrą, inerciją, e, jie galbūt miestai yra kažkur labai toli, periferijoje, kiekvienas miestas turi savo istoriją, bet e, iš tikrųjų reikia daug ką išjudinti ir aš tikiuosi, kad šitas paveldas tai, kad visi dominuoja, kad dominuoja seni automobiliai, e, šiek tiek pradės keisti situaciją ir pakeisti situaciją miestuose, kur tikrai reikia užtikrinti judumą. Taigi mano klausimas ir manau, kad apie jį pasisakys visi kalbėtojai, klausimas, ką ES turi daugiau daryti, kaip ES gali padėti visose rytise. Bet aišku, subsidiarumas yra labai svarbus klausimas, nes e, subsidiarumas yra svarbiausias. Ir svarbiausia, e, ką Jūs manote, panašių miesto atstovai, ką šitiek daug darbo atlikus Europos Sąjungoje, ką galime padaryti, palengvinti ir padėti keleiviams, ginti keleivių teisės. Ir kaip padėti tiems, kurie neturi transporto priemonių ir vis dėlto yra viešoje erdvėje didelę dalį užima ir viešasis transportas. Taigi, kaip pagerinti, padidinti komfortą, patogumą mūsų miestuose tiek piliečiams, kaip teikti geresnės paslaugas, kaip tap, padaryti miestus ekonomiškai labiau patrauklius ir, žinoma, kaip sumažinti e, energijos vartojimą, kaip pavyzdžiui e, padaryti, kaip įtikinti merus, nes yra energija, energetikos programos, kaip įtikinti merus, kaip pasidalinti patirtimi ir paskatinti juos eiti dar toliau, siekti daugiau, kaip e, sutikti jiems galimybės priemonės tiek merams, tiek didžiųjų Europos miesto atstovams padaryti, kad judumas būtų svarbus klausimas ir padėtų gyven, pagerinti gyvenimą miestuose, kad miestai būtų patrauklesni. Taigi tiek klausimų, bet aš įsivaizduoju, kad e, jūs e, tiesiog sudėliosite ant iškus ant jį, pakalbėsite apie tai, ką jūs naudojate ir ko tikitės iš mūsų. Dar kartą dėkuoju visiems. Thank you very much, Vice President. Dėkuoju, panė vicepirmininkė. Dabar norėčiau pasidėkti žodį e, pirmam e, kalbėtojui, ponui Karliui Karlinį. Jis atstamauja Balonijos miestą. Taigi, jeigu jūs norėtumėte pradėti, prašome žodis jums. Certamente. Grazie a tutti. Ringrazio la Commissione europea, la vicepresidente per l'opportunità. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui, Europos komisijai už suteiktą galimybę man pasisakyti šioje salėje. Taigi aš esu atsakingas už Bolonijos miesto tvarę infrastruktūrą ir jos plėtrą. Taigi aš atstovauju e, savo kolegai, kuris e, dėja negalėjo dalyvauti, nors jisai buvo pažadėjęs skaityti pranešimą. Tačiau aš e, per kelias minutės papasakosiu, kokias strategijas mes pritaikėme pastaraisiais metais, kad užtikrintume tvarumą, ypač infrastruktūros ir transporto tvarumą Bolonijoje. Ir visų pirma, mes pasiekėme šių puikių rezultatų remdamiesi bendradarbiavome Europos lygių. Aš pateiksiu kelias skaičius apie Bolonijos miestą. Šis miestas yra Italijos šiaurės rytuose, tai yra vidutinio dydžio miestas. E, yra apie 300 tūkstančių gyventojų, tačiau Bolonija yra e, svarbus transporto punktas. Apie jį eina svarbiausi greitkeliai, geležinkeliai. Ir Bolonija kaip miestas atlieka labai svarbu vaidmenį. Kaip tam tikros metropolijos centras. Mes iš esmės prisijėmėme tarsi vietinės sostinės funkciją. Beveik 2 milijonai žmonių, kurie dirba už Bolonijos miesto ribų arba šiame regione, važiuoja į mūsų miestą arba per mūsų miestą ir važiuoja, žinoma, į kitas savivaldybės, kurios ribojasi su mūsų regionu. šie skaičiai. Ir informacija apie Boloniją kaip apie centrą atitinkamos metropolijos. E, panašus, e, žinoma, į daugybės kitų Italijos miestų skaičius ir informaciją. Ypač kalbant apie e, kelių, gatvių apkrovą. Vadinasi, mieste netrūksta nei spuščių, taip pat yra teršiamas miesto oras. Šiaurės Italijoje e, po upės lygumoje ypač labai daug kietųjų dalelių taršos, vadinasi, jų koncentracija ten e, viršė įprastą normą. Tai e, visų pirma atsitiko todėl, kad ten važiuoja labai daug kelių transporto. Žinoma, mes norėjome pašalinti šias problemas, todėl ėmėmės atitinkamų priemonių. Mes bandėme pasirinkti visų pirma kitas transporto rūšis ir skatinti e, transporto ir infrastruktūros tvarumą. Mes priėmėme naują infrastruktūros strategiją 2007 metais. Šias, e, šiai strategijai pritarė Europos Sąjunga. Taip pat mes gavome tam tikrą paramą iš Eurocities sąjungos. Ir 2008 metais, 2009 metais e, mes e, vystydami e, Eurocities arba Civitas programą sukūrėme atitinkamą projektą, kuris pavadintas Mimosa. Mimosas organizaciją sudaro įvairūs miestai, Talinas, Gdanskas, Utrechtas ir Bolonija. Bolonija yra koordinuojantis miestas. Mums yra skirtas 25 milijonų eurų biudžetas. Ir e, šis biudžetas yra taikomas tiek mūsų miestui, tiek, e, tiek miesto aplinkai bei regionui. Mes e, bendradarbiaujame su regione Emilija Romana, su viešojo transporto įmonėmis ir kitomis įmonėmis bei partneriais šis Mimoza projektas padėjo mums pasiekti puikių rezultatų. Visų pirma, mes įgyvendam atitinkamas priemonės, kurios yra skirtos pagerinti miesto transportui. Mes galėjome tos finansus, kurie mums buvo skirti, panaudoti tinkamai, kad a, e, e, būtent ir piliečiai pajustų šių lėšų naudą ir patys piliečiai dalyvautų mūsų iniciatyvose. Be to, mes e, norėjome šią, šią programą taip pat sustiprinti, pasidalyti patirtimi su kitais miestais ir, žinoma, gauti gerosios patirties iš kitų miestų. Čia aš norėčiau kelias priemonės išsamiau paaiškinti, kurios buvo priimtos mūsų mieste. Pavyzdžiui, e, mes e, viešojo transporto parką išplėtėme. E, padėjome viešojo transporto įmonėms atnaujinti savo parką. Visų pirma, galėjo būti nusipirkti energiją tausojantis automobiliai, autobusai. Be to mes galėjome, žinoma, ir atnaujinti e, tuos autobusus pasinaudodami turimomis lėšomis. Taigi privačios įmonės dabar turi daugiau transporto priemonių, kurios mažiau terša aplinką. Ir nemažai autobusų arba kitų transporto priemonių dabar važiuoja varomos e, suskysintomis dujomis. Be to mes e, e, pagerinome sistemą, pagal kurią galime dalytis automobiliu. Tai yra car sharing programa. Yra tam tikros parkavimo aikštelės, kuriuose stovi tie automobiliai. Ir e, tais automobiliais gali pasinaudoti visi norintys. Tos aikštelės dabar yra pritaikytos geriau naudojimui, jos yra apsaugotos, ten yra tam tikri barjerai. Be to mes sukūrėme tam tikrą park and ride sistemą. Jūs galite palikti savo automobilį tam tikroje aikštelėje ir jeigu jūs toliau važiuojate autobusu, tai jūsų automobilis stovi nemokamai. Šitas Mimoza projektas kaip tik ir padėjo mums e, įrengti daugiau tokių stovėjimo aikštelių, kuriuose galim palikti automobilių ir persėsti į viešąjį transportą arba ant dviračio. Mes taip pat stengiamės pagerinti saugą keliuose bei gatvėse. Mm, mes visų pirma stengiamės sumažinti mirtingumą keliuose, kuris yra pakankamai didelis Italijoje. Todėl mes priimame įvairių priemonių, kurios padėtų saugą visų pirma, užtikrinti saugą visų pirma kryžkelėse, sankryžose, Mes e, nustatėme tam tikras zonas, kuriomis gali važiuoti tik e, viešasis transportas arba tik pėstieji gali vaikščioti. Arba sumažinome e, važiavimo greitį iki 30 km per valandą tam tikrose atkarpose. Kitas dalykas tai vaikų sauga. Čia pirmiausia Mes norime užtikrinti jų saugą ir išauklėti juos taip, kad jie toliau tvariai naudotųsi mūsų infrastruktūrą bei transportu. Ir Bolonijoje dabar kaip tik prasidėjo mokslo metai, e, e, e, dabar naudojami įvairi, įvairūs pedi autobusai Bolonijoje. Vadinasi, tai yra autobusai, kurie yra naudojami tik tai vaikams pervežti. Jiems nebereikia E, pereiti pavojingų sankryžų. Be to yra m, mm, integruotas tam tikros a, e, išmaniosios a, e, kelių transporto arba priežiūros sistemos. Būtent kontroliuojamos stovėjimo aikštelės, gatvės, įvairios kontrolės sistemos taikomos reguliuojant šviesoforus. Čia apačioje matote, kad sankryžose yra taikomos atitinkamos priemonės, yra filmavimo kameros ir tokiamis priemonėmis mes galėjome per pusę sumažinti eismo nelaimių skaičių. Visa tai įvykdyta būtent naudojantis įsivytas Mimoza projekto lėšomis ir idėjomis. Be to mes įdėgėme kitas sistemas, skatindami infrastruktūros tvarumą. Tai būtent mes nustatėme tam tikras pešiųjų zonas, kuriuose negalima važiuoti privačiais automobiliais arba motociklais. Vadinasi, transportas tose zonose buvo sumažintas beveik 70 procentų. Taip galėjome pasiekti, kad atsirado daugiau pešiųjų zonų, kurios yra dabar saugesnės. Dabar jūs matote dabartinę padėtį, kaip atrodo šios pešiųjų zonos Bolonijoje. Matote, kaip e, apsaugotos tos zonos, tai e, vadinasi, elektroninėmis kolonomis, kurios iškyla iš žemės arba jomis kitomis priemonėmis. Mes e, vykdome ne tik Mimoza projektą, bet vykdome ir kitas priemonės. Tai būtent 2011 metų judumo savaitė buvo organizuota Bolonijoje. Yra taikomas įvairios priemonės, kurios kyla ir iš piliečių iniciatyvos Čia aš norėčiau prisiminti 2011 metų rugsėjo mėnesį, kada miesto valdžia jau birželio mėnesį nusprendė dvi pagrindinės gatves, kurios kaip tik eina per miesto centrą, paversti pešiųjų zonomis arba e, dviračių zonomis. Tomis gatvėmis galėjo eiti tik tai pėstieji arba važinėti tik tai dviračiai. Ir 70 tūkstančių asmenų galėjo ateiti pėsti į miesto centrą, galėjo naudotis visomis miesto centro teikiamais galimybėmis ir saugiai grįžti namo. Taigi ir vėliau mes buvome pripažinti kaip um, geriausias miestas, kuris geriausiai organizavo 2011 metais judumo savaitę. Ir tai mes manome, kad šiais metais taip pat galėtume pakartoti šį eksperimentą. Ir iš esmės jau 2012 metų gegužės mėnesį mes paskelbėme tokią pat judumo savaitę. Vadinasi, miesto centras buvo prieinamas tik tai pėstiesiams, e, tik tai dviratininkams. Na, žinoma, e, yra dar e, ir problema, ne tik tai geri dalykai vyksta Valonijoje, mes turime dar labiau saugoti uh, pešiųjų ir vairuotojų e, sveikatą ir gyvybės. Ir tokiu atveju įmamasi e, įvairių priemonių e, ir pagalba iš kitų Europos miestų arba iš ES yra tikrai būtina ir naudinga. Taigi, praėjusiais metais spalio 13 dieną buvo įgyvendinta nacionalinė iniciatyva, kuria buvo išplėstos pešiųjų zonos Nors ekonominė situacija Italijoje yra pakankamai sudėtinga, mums atrodo labai svarbu daug dėmesio skirti judumui, ypač įvairioms transporto rūšims ir tvarumui. Būtent taip mes galime pagerinti mūsų piliečio gyvenimo kokybę. Ačiū, tiek norėjau pasakyti. Very much, Labai ačiū, ponė Kalinį. O dabar suteikiu žodį Gento miesto atstovui, e, transporto valdymo komitetas, vadovas, tai yra ponas Peter Van Fernandes. Taigi, ponė, e, aš tikiuosi jūsų pavardę teisingai ištačiu, ištariu, jeigu ne, tai atsiprašau, dabar žodis jums. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Labas vakaras, ponės ir ponių, ponai, kaip ir kolega iš Bolonijos, aš taip panorėčiau kalbėti apie mūsų patirtį, dalyvavimą Europos civitas programoje. Ir Gento mieste mes taip pat dalyvaujame viename iš šitų projektų, tai vadinasi Elan, Bilonijoje buvo Mimoza, pas mus buvo Elan projektas ir Gentas miestas Belgijoje buvo vienas iš vedančių miestų kartu su Ljubljana ir Zagrebu Ir čia buvo du mokymo centrai - Porto ir Brno į Čekijos Respublikoje, tie du miestai. Tik tas Alan projektas truko keturis metus ir dabar jis jau baigėsi, e, baigimas jo vykdymas 2012 spalį, kaip tik dabar. Pačiame gente Civitas Salam projektas e, turėjo septynis dalyvius. Pirmiausia, žinoma, miestas, savivaldybė, taip pat LEN, e, viešo transporto operatorius, taip pat Flamandijos kelių agentūra ir e, taip pat tai yra du e, NGO, NVO, Kambio ir taip pat Gento universitetas. Visos biudžetas Elon projektui Gente buvo 7,5 milijonų eurų ir turėjome 4,4 milijonų eurų e, subsidijų iš Europos komisijos. Biudžetas padarintas taip, truputėlį daugiau negu 50 procentų įgyvendinimui, tai e, darbuotojams, investicijoms, taip pat daug, e, kas buvo skirta tyrimams ir vertinimui, apie tai kalbėsiu dar vėliau. Toliau e, komunikacija, mokymai, e, seminarai 19 procentų ir valdymas 7 procentai. Gento mieste e, buvo gyventintas 28 priemonės, 8 įvairiose kategorijose, kaip, pavyzdžiui, švarus transportas, priemonės pažydžiamiems kelių naudotojams ir taip toliau. Šitas priemonės buvo įtrauktas į vietos mobilumo, judumo planą ir daugiausia dėmesio buvo skirta idėjų gyvendinimui. Mes ne, ne, nesakėm, nu, nekūrėm naujos infrastruktūros, bet naujų, daug naujų idėjų, mes aišku jų daug turėjom, bet niekada negalėjom jų įgyvendinti pačiam mieste. O dėka civitas projektui arba programai mes sugebėjome, mes tiesiog galėjome įgyvendinti šitas priemonės mieste. Mm, per dešimt minučių aš negaliu uh, aptarti visų priemonių, kurias įgyvenome, taigi paminėsiu tik tai keletą. Visų pirma, viešasis transportas, švarus tramvajai. E, Len, e, tai yra viešo transporto aukė subjektas pagal šitą Sivicas programą. Jie taip vadina e, tokie matuoja tramvajai. Jie labai aiškiai išmatavo, įvertino visą energiją, kurią Trumpajus turėjo naudoti ir jie nustatė, kad galima sutaupyti maždaug 20 procentų energijos, jeigu yra tik tai labai maži pakeitimai. Pavyzdžiui, durų atidarimas, ypač žiemą, tada prarandama labai daug šilumos atidarius duris. Taigi jie pritaikė šitą procedūrą, sustabdė ventiliaciją tada, kai duris yra atidarytos ir šiek tiek sumažėja bitra temperatūra, bet e, sumažėja 20 procentų energijos sunaudota ir 200 tūkstančių sutaupyta pinigų. Taigi tikrai buvo sutaupyta didžiulė suma 200 tūkstančių eurų per metus. Ir jie gyveno, įgyventino šitas priemonės ir kitose e, tramvajų tinkluose Flandrijoje ir per viešųjų pirkimų procedūras jie taip pat atliko įgyvendino šias procedūras. Kita vieša transporto priemonė tai yra e, skirta e, paaugliams, jaunimui. Jie nėra, kaip žinot, patys tyliausi, ramiausi keleiviai. Taigi LN e, tiesiog paskiria e, atskirą autobusą, kurio tikslas buvo mokyti ir į, informuoti jaunus žmonės apie triukšmą. E, čia pavyzdžiui, yra e, imituojamas gaisras, ką daryti ir kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, kuprinė bus pridėta ant grindų ir kaip sunku ir yra taip pat pašalinti grafitį, nuvalyti grafitį, kad jaunimas patys galėtų tai pamatyti, kaip tai sunku ir dėl to tokie, vis tokie nemalonus atsitikimai sumažėjo 53 procentais. Taip pat šita priemonė buvo gyventinta kitose provincijose ir E, asmo, kuris buvo atsakingas, jau buvo pakviestas į daug konferencijų Europos Sąjungoje. Toliau kitas dalykas e, skatinamas visuomeniai dalyvauti e, geležinkelių tačių atnaujinimo projekte ir sirtas dėka mes galėjome tiesiog įgyventinti įvairias koncepcijas. Yra 3D geležinkelio stoties modelis, yra daug informacijos punktų žmonėms gyvenatiems tenai, toje vietoje. Taigi Sivitas padėjo mums įgyvendinti daug daugiau, negu mes šiaip būtume galėję gyvendinti. Taip pat judumo valdymas. E, mes vėlgi traukėme vidurinės mokyklas, žinote, Paulius nelabai lengvai įtikinti, kad e, reikia dalyvauti tvaraus įgumo e, judėjime, e, bet mes tikrai daug padarėm, buvo varžybos, jie patys galėjo pateikti mintis, idėjas ir pavyzdžiui buvo mokykla, kurie rengė viešbučių darbuotojus priejus ir jie parengė labai gražų filmą apie tai, kaip jauni ir seni žmonės bendrauja autobuse, buvo tikrai labai gražu, buvo malonu dirbti e, su jaunais žmonėmis. Kitas dalykas yra e, dviračių tokios stotelės. Yra labai daug dviračių mūsų mieste, bet galim padėti dar pagerinti. Daug žmonių neturi galimybės tinkamai e, pastatyti, parkuoti šito savo dviračius namuose. Ir mes sukūrėm tokias palapinės pašiūrės dviračiams, yra septyni jų tipai, diskutavom su žmonėm apie jų kokybę, žmonės e, tikrai įgyjo daug patirties ir dabar mes turim jau daugiau tokių 20 dviračių garažų visame mieste ir yra ilgas sąrašas žmonių, kurie nori išsinuomoti vietą savo dviračiui tuose graž, gražiukose. Vėlgi šitos programos mes nebūtume gyventi nebesivitas. Kitas dalykas - informacija apie dviračius. Žinoma, me, mes turim informacijos apie juos, bet mes sukūrėm specialią svetainę ir ypatingas brožas yra tai, kad galima planuoti dvira, kelionę dviračių. Jie žmonės pradeda planuoti kelionę, jie galbūt nori vairuoti automobilį, jie nežino dviračių maršrutų, todėl mes yra, įvedėm tokį planuotoją ir yra, e, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip išvengti akmeninis gristų gatvių, kaip išvengti e, judrių gatvių ir maždaug 2000 kelionių yra suplanuojamos remiant šitą svetainę. Taigi, sėkmė. Taip pat dalinimuose automobiliu schema. Mes ilgie išplėtėm dėka civitas. Turim daug naujų elektrinių automobilių. Tai pirmieji automobiliai mūsų mieste. Ir tiesiog nusitaikėm į naujus grupės, ypač namūkius ir bendrovės, miesto administracija taip pat dirba su Kambijo ir parkas dabar yra tikrai padidėjęs dėka to mes tiesiog turim dabar miesto parke daugiau elektrinių automobilių. Taigi Pereidamas prie išvadų, turiu pasakyti, kad mes tikrai dėka Sibitas daug ką įgyvendiname, nau, turim naujų idėjų, visų pirma, naujas vertimo metodologijos. Žinoma, mes mėginam vertinti savo projektus, bet dėka Sibitas programos mes tiesiog apibriešėm, nustatėm naujus būdus, vertimo būdus, kurių mes niekada nebūtume naudoję. E, įpras, Taigi mes tikrai daug ką išmokom ir tai tikrai reikšmingai. Vėlgi mes naudosim savo, naudosime savo patirtimi, toliau plėsdami ir vystydami savo miestą. Yra visa eilė taip pat ilgalaikio rezultatų dėka sivitas, visų pirma, 24 gyventintas priemonės, tai matomas dalykas. Civitas padėjo mums padaryti daug daugiau, daug greičiau ir daug didesnė skalę, jeigu mes nebūtume darę be Civitas. Taigi noriu padėkoti Civitas darbuotojams. Buvo laikinų darbuotojų, bet daug kai kurie žmonės liks pas mus dirbti ir pasinaudos savo patirtimi. Esu. Taip pat yra ir naujas skyrius dėl Civitas, kuris daugiausia dirbs su inovacijomis ir vertinimais. Ir Stevitas tikrai buvo atnešė mums dinamišką viziją, labai pozityvę viziją mūsų miestui. Tikrai pasakysiu, kad Stevitas buvo puikiai galimybė mokytis, vystyti, vertinti ir tiesiog tai buvo puikiausia gyvenimo patirtis. Dėkuoju visiems, dėkuoju uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus šiek tiek vėliau. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Vilniaus e, mero pavaduotojų. Pavardė ištarti tikrai sunku. Ponas Romas Adomavičius. Tikiuosi, pavyko ištarti. Žodis jums. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Norėčiau šiek tiek pristatyti padėtį viešojo transporto ir aplomai mobilumo padėtį Vilniaus mieste. Žinoma, iš karto noriu pasakyti, kad e, tokios geros patirties, kaip prieš tai kalbėjusių miesto atstovai pristatė, nei dalyvavimo e, tarptautinėse programuose, Europos programuose, keletoje priemonių e, konferencijų Sivitas teko dalyvauti, tačiau na, patirtis kol kas nėra pakankama. Šiek tiek apie miestą. Mūsų mieste gyvena 5 beveik su pusė šimto tūkstančių gyventojų, tačiau kasdien mieste yra maždaug 700. E, specifika yra ta, kad plotas miesto yra labai didelis, gyvenamieji rajonai nutolę nuo miesto centro, tai yra nuo darbo vietų ir todėl ir tankis e, gyventojų ir atstumai dideli sukelia tam tikras problemas organizuojant Vilniaus viešai, viešai transportą. Noriu pasakyti, kad miestas e, e, atsiprašau, e, tai yra pirmoji skaidrė, čia matote miestas, e, e ta apskritimas, kuris apvestas apie Vilnių 30, 300 km spindulių gyvena maždaug 15 milijonų gyventojų ir todėl judėjimas Vilniaus mieste yra nemažas atvykstančiųjų skaičius ir iš kitų valstybių, ir iš Lietuvos. Čia matome Vilniaus ir Kauno, taip vadiname mūsų dipolį, kurį mes jau eilę metų bandome kurti ir judėjimas tarp Kauno ir Vilniaus. Kaunas yra antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, e, yra labai didelis kasdien. E, čia matome, kad Vilnius yra e, visų tarptautinių tiek automobilių, tiek geležinkelio transportų koridorių dalis ir netgi dalis automobilių kelių, tai yra transporto koridorių pereina, eina per Vilnius miesto centrą. Čia matome automobilių srautus tarp Vilniaus ir Kauno kasdien maždaug 32-35 tūkstančiai automobilių per parą. E, tuo tarpu Vilniaus kai kuriuose gatvėse ir ypač vienoje e, per parą pravažiuoja 143 tūkstančiai e, lengvųjų automobilių. Padėtis su Vilniaus viešojų transportu, e, ką parodė gyventojų apklausos, yra pakankamai sudėtinga šiuo metu ir todėl mes ryštingai nusiteikę ją keisti. E, tam tikslui atlikome studiją, e, beveik du metus truko studija, tai tam buvo panaudotos ES apie 200 tūkstančių eurų lėšų. Čia matome kas dalyvauja viešojo transporto sistemoje autobusai, troleibusai, maršrutiniai arba mini autobusai, kurie perveža nepilnus 5 procentus, truputį daugiau negu procentą keleivių perveža privatus automobiliai ir taip pat turime tris e, geležinkelio maršrutus, kurie taip pat padeda mums pervežti miesto keleivius. Čia matome schemą, kuri e, įdomi tik tai tuo, kad yra netikusi e, esamą schemą, kurią mes pasirengę ryštingai keisti pagal rekomendacijas mūsų mokslininkų. E, čia matome, kaip keitėsi nuo 80-ųjų metų e, miestiečių judėjimas mieste. Ir mes matome, kad pėsčiomis sumažėjo 20 procentų lyginant su 80 metais per šį laikotarpį, automobilių, judėjimas lengvojo automobilių išaugo tūkstančių procentų. E, viešojo transportu besinaudojančių sumažėjo beveik 50 procentų, kas be abejo sukelia didžiulės spūstis, matome sekančioje skaidrėje, tūkstančiai gyventojų mes turime arti 600 automobilių ir šis skaičius nuo 2000 metų padvigubėjo. Ką mums sako gyventojai, ką jie norėtų matyti, ko jie norėtų iš viešojo transporto, tai visų pirma labai toli stotelės viešojo transporto, labai dideli intervalai tarp transporto priemonių, mažas judėjimo greitis viešojo transporto ir labai prasta viešojo transporto priemonių būklė. Norėčiau čia praleisti e, šią skaidrę. Čia yra iliustracija apie tai, kaip besikeičiant besinaudojančių viešuoju transportu iš karto sumažėjo ir atskiruose labiausiai apkrautose viešojo transporto maršrutuose keleivių skaičius. E, čia nenorėčiau ilgai komentuoti, tiesiog tai yra įdėmiai išanalizuotos kartogramos keleivių judėjimo ir kritiniai taškai nustatyti. Norėčiau labiau apsistoti ties viešojo transporto priemonių būklę. Čia matome 30-25 metų senumo troleibusus ir autobusus, kurie dėja nepadeda mums pritraukti viešai transportą kol kas keleivių ir nuo 1999 metų iki 2011 e, padėtis tik blogėjo, kadangi viešojo transporto finansavimas dėja yra labai prastas. Norėčiau parodyti čia, e, iš kur mes gauname pajamas ir matome suma sumarum, kad už bilietus viešojo transporto mes surenkame maždaug 45 procentus lėšų, likusius 55 finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto, kuris, kaip žinia, šiais laikais yra labai sudėtingas. 70 procentų visų miesto viešojo transporto keleivių naudojasi lengvatomis nuo 50 iki 80 procentų bilieto kainos, o tai reiškia, kad viešasis transportas tapo socialinę paslaugą. Išvados mūsų studijos rengėjų yra tokios, kad sustabdyti tendenciją, kuri pasikeitė visiškai kardinaliai nuo 80-ųjų metų, e, lengvųjų automobilių naudojimo naudai reikia daryti didelius pokyčius viešajame transporte. Tai reiškia, kad turi atsirasti vie, nauja viešojo transporto rūšis, kuri galėtų pervesti pačiose svarbiausiose linijose didelį kiekį keleivių vėliau pasakysiu, kas tai galėtų būti. Taip pat reikia imtis priemonių stabdyti automobilių plėtimą, ypač miesto centrinėje dalyje. Tai ir viešojo transporto juostos, prioritetas viešojo transporto, eismo ribojimas, moka, parkingų mokesčio kėlimas ir be abejo viso tinklo optimizavimas, e, viso viešojo transporto tinklo optimizavimas. Čia yra truputėlį e, balto, baltosios knygos rekomendacijų, kuriomis mes vadovaujamės ir visos priemonės bus nukreiptos tam, kad sumažinti ir taršą, ir pagerinti mobilumą mieste. Ką mums rekomenduoja studijos rengėjai, kurios, kurią rengė e, tiek Lietuvos, tiek įvairių užsienio šalių mokslininkai, Didžiosios Britanijos, Mes 2010 metais pavasarį darėme labai didelę konferenciją, e, kūrybinės dirbtuvės workshopą, kuriame dalyvavo e, dešimties Europos miestų specialistai ir mes labai jiems dėkingi, kad jie rado laiko atvykti. Ir štai mes išanalizavome, kaip matote, įvairias galimas viešojo transporto rūšis, kurios tiktų Vilniaus miestui įvertinant jo architektūrą ir e, istorinę situaciją, e, metro, pradedant nuo metropoliteno ratio tramvajaus, modernausiaus tramvajaus, ratinio vienbėgio, e, greitojo autobusų linijų sistemos iki ultra, kurios veikia Londono hitro uoste, buvo pas mus tokių žmonių, kurie siūlė atrinktos ir savivaldybės taryba patvirtino, kad miestui galėtų labiausiai tikti trys, čia matome apačioje, tai yra vienas iš jų modernusis tramvajus, ratinis vienbėgis tramvajus, kurį gamina Translor ir, ir berots dar viena kompanija, taip pat e, autobusų sistema, kurią gamina filėjas, vadinama, kuri gaminama Olandijoje. Ir štai čia yra šiek tiek daugiau charakteristikų, apie jas neapsistosiu, jūs visi jas žinote tas sistemas. Norėčiau tik tai pasakyti, kad viešojo transporto pagrindinės pajėgos turėtų būti metamos į centrinę miesto dalį, kurią jūs matote apvestą apskritimu. Tai yra intensyvaus eismo ir vidutinio intensyvumo eismo e, dalis, kuri sudaro maždaug 41 procentą visas kitas marš... tinklas išdėstytas už šio apskritimo tampa tik tai privežančiuoju tinklu, kuris galėtų užtikrinti greitą judėjimą pagrindiniuose linijose. Čia būtent tai yra ir parodyta, išanalizuoti ir labai tiksliai parengtas planas, kas kur turėtų veikti. Čia yra rekomendacijos ir siūlymai, kurias patvirtino savivaldybės taryba, eina kalba ir apie naują transporto rūšį ir vystyti toliau kompleksiškai dviračių, pešiųjų, park and ride sistemas, atitinkančias pilnai darniosios plėtros principus. Noriu parodyti, štai čia kairėje matote raudonas dvi linijas, kurias reikėtų įvesti pirmame etape ir mėlynos dvi linijos apačioje kairiau, antrame etape šalimais matome keleivių srautų tyrimą analizę ir pirmajame etape mes galėtume apimti beveik 50 procentų miesto gyventojų tomis dviems linijomis ir sekančiame etape taip pat maždaug tą patį padaryti. Be abejo, įvesti naują sistemą mes neturime pakankamai lėšų, tas užtruks, todėl nelaukdami jau keičiame tai, kas yra, tai yra sujungiame autobusų troleibusų parkus, e, įvedame e, greitųjų, šešis greitųjų autobusų maršrutus, taip pat įvedėme elektroninį bilietą nuo rūpiučio 14 dienos pradėjo funkcionuoti, kuris padės žymiai lengviau ir greičiau judėti visose transporto rūšyse. Į vieningą bilieto sistemą taip pat ir privatus vežėjai bus įtraukti po naujųjų metų ir tai žymiai geriau padės judėti keleiviams mūsų mieste. Čia informacinė sistema įdėkta taip pat. Labai mus jaudina situacija e, senamestį ir centrinėje miesto dalyje. Kasdienį senamestį įvažiuoja maždaug, kuris saugomas beje UNESCO kasdien įvažiuoja apie 60 tūkstančių automobilių ir žymi dalis iš jų tiesiog naudoja senamestį tranzitu, todėl parengėme sistemą, kaip riboti tranzitą senameščių. Kad tai įvyktų, mes daug dirbame plėtodami infrastruktūrą transporto. Čia matote keletą naujų objektų, kurie per pastaruosius ketverius metus gimė ir vienas svarbiausių, kuris dabar šiuo metu yra statomas, tai yra miesto apvažiavimas ypatingai vakarinė jo dalis, pietinę dalį jau pastatėme, kuri visiškai nuims visą tranzitą per miestą. Taip pat įdėgėme automatizuotą šviesoforų valdymo sistemą, kurios pagalba sukūrėmi transporto koridoriai, kad automobiliai pravažiuotų kuo greičiau, neterštų oro. Čia taip pat yra numatyta viešojo transporto prioritetas, kuris mums yra labai svarbus ir bus greitai įdėktas. Išvados kad Vilniaus miestui, kaip viena iš Europos sostinių, tikrai labai reikalingas šiuolaikiškas, tvarus, vieningas, modernus viešasis transportas, kuris atitiktų gyventojų lūkesčius. Todėl savivaldybė perspektyvoje būtent jam teikia prioritetą, visai pribojant e, individualių automobilių plėtrą, taip pat plešiant pešiųjų ir dviračių takų dviračių nuomos sistema beje bus jau pasirašyta sutartis ir bus įdėkta nuo sekančių metų pavasario. Taip pat mes rengiame jau veikia elektrodviračių nuomos sistema ir norime sekančiais metais parengti e, elektromobilių e, infrastruktūrą, kuri leistų labiau naudoti. Be jokios abejonės, kad miestas šiuo metu kaip matote, iš, iš tos finansinės situacijos, apie kurią buvo pasakyta, nėra visiškai įgalus pats savo lėšomis atlikti šios pokyčius, kurie yra būtini. Todėl labai gerai, kad nuo 14 iki 20 metų planuojama daug dėmesio skirti miestų viešajam transportui ir mes manome, kad minimaliai tiek viešojo transporto priemonių atnaujinimui, tiek infrastruktūros, park and ride sistemos įvedimui ir automobilių nuomos ir keitimosi sistemos įrengimų Vilniaus miestui maždaug reikėtų apie 30 milijonų eurų. Na ir tikimės, kad ir, ir dėkodami už tai, kad galime pasikeisti patirtimi, išgirsti, kas vyksta kitose Europos miestuose, mes tokiu būdu neišradinėsime dviračio, o tiesiog kuo greičiau judėsime tą kryptimi, kurios reikalauja civilizuotas gyvenimas. Ačiū uždėmesį ir geros sėkmės visiems. Well, thank you, gentlemen, for your... Dėkuoju už jūsų pasisakymus, gerbiami ponai. Dabar e, norėčiau žinoti, kokie parlamento nariai norėtų pasisakyti ponas Alkadravi. Taigi, Dabar žodis ponė Alkadravi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti trims svečiams už tai, kad jie atvyko čia, kad pateikė tokios gerus informacijos apie situaciją atitinkamosi miestuose. Man šitie trys pavyzdžiai tikrai mums leidžia apie daug ką pamastyti, kad miestai Europoje yra dinamiški, daug judumo, daug renovacijų. Žinoma, tai nėra kažkokia panacėja ir turi būti priimtas mišrus sprendimas, kad galėtume įveikti sunkės sudėtingas problemas. Taigi negalime išspręsti visų klausimų, bet tiesiog geriau organizuoti situaciją. Na, ką mes galėtume padaryti jums europinėme lygmenyje, Tokia diskusija vyksta jau keletas metų, jau buvo parengti keletą pranešimų, kitais metais komisija pateiks konkretesnių pasiūlymų. Viena iš idėjų, žinoma, yra tai, kad reikia, kad Europos parama būtų priklausoma nuo tvaraus judumo plano. Taigi, e, parama, finansinė parama, civitas tai yra tokios paramos pavyzdys. Mes norėtume sistemos, kur būtų galima keistis idėjomis, mintimis. Dar nemanau, kad tokia tvarka yra gyvendinta. Dar daug ką reikia padaryti šitoje srityje. Ir mano klausimas būtų visiems jūs, iš jūsų, ko jūs tikitės konkrečiai iš Europos. Ir du konkretesni klausimai. Mes visi žinome, kad e, judumas kad, kad dabar judumas didėja ir žmonės daugiau keliauja, reikia daugiau transporto ir, ir reikia pateikti iniciatyvų ir, ir pasiaiškinti, kokias yra transporto kainos kokią kainą žmonės turi mokėti, kaip paskatinti tokį elgesį, pakeisti žmonių elgesį, ar jūs e, sutinkate, kad būtent to reikia siekti ir kaip tai planuoti miestų kontekste ar turėtų būti kažkokie E, taršos mokesčiai ar skatinti tvaresnės e, transporto formas ar kažkaip pabranginti kažkokias transporto formas, kaip spręsti šitokį klausimą logistikos lygmenių. Mes e, čia prekių transportas, krovininis transportas turi važiuoti miestus, aišku, tinkamai ir miestų centrai, didelių miestų centrai tampa vis labiau prieinami. Kaip tą dalyką išspręsti? Kok. Jo. Ačiū, ponė Kochai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kalbėtojams už jūsų suteiktą informaciją ir pateiktus pavyzdžius. Aš tikrųjų nelabai e, supratau, ar jūs e, turėtumėt kažkokių norų ar pasiūlymų mums, politikams, ką mes galėtume nuveikti, ar jūs išspręsite savo problemas patys, jeigu, e, pavyzdžiui, turėsite pakankamai pinigų. Ta norėjau išgirsti. Žinoma, aš džiaugiuosi šitą Europos judumo savaitę. Ir džiaugiuosi, kad čia mes kalbame ne tik tai apie tai, kad daugiau važinėtume dviračio, bet ir apie tai, kad daugiau važiuosime pešiomis. Nes judumas iš esmės tai yra mūsų pagrindinė teisė, tai yra vertybė mums visiems. Čia e, tai yra didžiausia vertybė, žinoma, tiems žmonėms, kurie nelabai gali judėti, kurių mobilumas yra apribotas, neįgalėjai, pavyzdžiui. Todėl mes turime sukurti galimybės ir jiems kuo daugiau judėti ir pasiekti savo tikslą. Žinoma, transportas turi būti išmanesnis, saugesnis, gilesnis, tikriausiai netoks triukšmingas, uh, Galbūt e-mobilumas turėtų būti išimtis, išeitis. Iš esmės, e, ko aš pasigėdau, e, tai e, to, kad būtų paminėtos kažkokios mūsų pareigos. Žinoma, mes visi galim pasiekti tų tikslų, Tačiau niekas neminėjo, kad ir dviratininkai, ir pėstieji turi ne tik tai teisės, bet ir pareigas. Jie turi taip pat laikytis kelių eismo taisyklių, taip pat prisidėti prie aplinkos gerinimo. Žinoma, miesto centruose transportas turi būti ypatingai traktuojamas, jisai turi būti ribojamas, arba jam turi būti sutiktos atitinkamos sąlygos, arba e, sugriežtintas e, jo naudojimas. Mes, žinoma, turime prisidėti ir prie aplinkos standartų gerinimo, kad ne tik tai kietosios dalelės, bet ir apskritai išmetamos dujos e, nepatektų į aplinką. Na, m, čia iš esmės e, tuo turi rūpintis tiek e, lengvų automobilių, tiek sunkvežimų vairuotojai, tiek apskritai valdžios institucijos. Man atrodo dar įdomus dalykas, kad, sakykime, sakykime, kad tam tikrom transporto priemonėms negalima įvažiuoti į miestą, nes jie sukelia per daug taršos. Čia iš tikrųjų gal nebūtų pats geriausias būdas spręsti aplinkosaugos problemas. Manyčiau, kad tai būtų klaida. Kitas dalykas. Dabar aš norėčiau paklausti dėl dėl tų transporto priemonių, sakykime, kurios yra per senos, ar jos yra atiduodamas į kaiminės valstybės, kur e, aplinkosaugos standartai netokie griežti. Kaip Jūs manot, šitą e, park and ride sistemos iš tikrųjų tai išeitis? Ar, sakykime, tai yra projektas, kuris trunka tam tikrą laiką? Kasgi bus po to, kokios strategijos bus vėliau taikomas? Ačiū, ponė Savisar. Naita, nara, nesimes. Mm, ja ka mina alustan sellest, et tänan kõiki. Ačiū, pirmininkė. Ir aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems svečiams už įdomius pranešimus. Bet prieš um, pateikdama konkretų klausimą, norėčiau pateikti savo miesto, Talino pavyzdį. Mūsų mieste gyvena 400 tūkstančių žmonių ir problema ta, kad piko valandomis susidaro didelės transporto grūstis. Miesto valdžia bando imtis įvairių priemonių, kad sumažintų grūstis. Prieš keletą metų mes pradėjome naudoti Park and Ride sistemą. Prie pagrindinių kelių buvo įrengtos nemokamos e, stovėjimo aikštelės. Praėjo treji metai, bet mes matome, kad ta sistema nepasiteisų, ne, nes žmonės, dirbantis netoliese esančiose įmonėse, naudojasi tomis aikštelėmis, stato ten automobilius nemokamai o į miesto centrą važiuoja mašinomis. Taigi siūlyčiau Vilniui pasižiūrėti, ką mes padarėme ir iš mūsų, pasimokyti iš mūsų klaidų. Taip pat Talinė mes um, įdėgėme autobusams skirtas juostas. To patenkinti autobusų vairuotojai, tačiau dėl to labai pyksta automobilių vairuotojai. Ir trečias dalykas. Talinas kitais metais ketina uh, pasiūlyti nemokamą viešai transportą, bet aš skeptiškai vertinu galimybę tai daryti 400 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste. Ir dabar norėčiau pateikti konkrečių klausimų pranešėjams. Jūs pristatėte projektus, tai yra vienkart dabartiniai projektai, jie labai įdomus, bet norėčiau pasiteirauti, ar jūs svarstėte, ką reikėtų daryti toliau. Ar numatote kažkokių naujų projektų ir ar svarstėte, kaip tie teigiami pavyzdžiai galėtų būti paversti tvare praktika? Galbūt galėtumėte pateikti mums rekomendacijų, kaip patobulinti teisės aktus, ir nustatyti taisyklės, kurios padėtų pagerinti padėtį ateityje. Pone Lichtenberger. Ačiū visiems kalbėtojams už išsamius paaiškinimus, tačiau į kurios klausimus nebuvo atsakyta. Pavyzdžiui, Bolonijoje jūs kalbate apie 30 km per valandą zonas, ten kur važiuojate tik. Tokiu greičiu važiuoja ten transportas tose zonose. Tačiau kiek tos zonos užima? E, ir manau, kad vis dėlto viešas transportas arba apskritai transportas Šiaurės Italijos miestuose yra e, jo vidutinis greitis žymiai mažesnis, nes dažniausiai stojama spūstyse. Be to, Bolonijoje, kaip manyčiau, kaip ir visose šiaurės talės miestuose, kyla didelė problema dėl oro taršos. Ar iš tiesų šita situacija pagerėjo dėl ryštingos transporto politikos? Manau, kad tai yra e, svarbus klausimas, nes Italija e, yra viena iš tų šalių, e, nes Italijoje, kaip žinote, transportas yra tikrai pakankamai chaotiškas. Dabar dėl Vilniaus norėjau paklausti. Jūs minėjote dviračius. Aš suprantu, kad Vilnius yra toje geografinėje platumoje, kur yra šiek tiek šiauriau ir, šio, ir šalčiau. Tai Tačiau galėčiau palyginti jūsų miestą su Malme, Švedijos miestu, o ten važinėja daug žmonių dviračiais. Malmėje iš esmės e, pakankamai patogu važinėti dviračiais, e, ten lygus e, landšaftas, tik tai vėjai galbūt truputį per stiprus. O Vilniuje iš esmės aš mačiau labai mažoj dviratininkų. Nors yra daugybė vietų, kuriuose gali būti nutiesti šitie dviračių keliai. Kodėlgi neišnaudojate tų galimybių? O dabar dėl e, gento. Iš tikrųjų, jūs e, atlikote puikų darbą. Aš manau, kad jūs einate teisinga linkime, e, ypač mažindami transporto naštą, mažindami taršą. Tačiau tose miestuose, kur bandoma priimti tokias priemonės, protestuoja gyventojai prieš tokias priemonės. Taigi, kaipgi jūs susitarėte su gyventojais kaip sumažinti jų pasipriešinimą ir kokia dabartinė situacija. Ir dar vienas dalykas. E, visų pirma, urbanistikos niekas neminėjo, nes urbanistika atlieka pakankamai svarbu vaidmenį planuojant miesto transporto kelius, gatves, nes mėgamosiose rajonuose, pavyzdžiui, turėtų būti vienoks transportas, šalia prekybos centrų didžiųjų turėtų būti kitoks transportas. Kaip jūs sprendžiate tas problemas? Thank you, Mr. Zila. Dėkuoju, panas Zilė. Bet pateikties visiems ziņotājiem par šo. Dėkuoju, taip pat norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už pasidalinimą patirtimi, už patirtį jų, jų miestuose, kokiais, kokiais iššūkiais jie susiduria. Taip, e, kai dėl Talino, tai panaši situacija ir Latvijoje, Rygoje, mes taip pat galvojam, apie nemokamą viešai transportą įvesti tokią iniciatyvą. Bet kaip jūs manytume, kaip, kas atitiks viešojo transporto kokybei, jeigu jis iš tikrųjų taptų nemokamu? Kitas klausimas. Žinome, kad daug didelių miestų Europoje mėgina e, stekti Londoną ir Stokholmą pavyzdžių. Ir įvestas e, tam tikras e, zonas miestų centruose, kad už važiavimą reikėtų mokėti. Ką Jūs manote apie tokį sprendimą? Nežinau, ar tai galima pritaikyti Vilniuje, Rygoje ar, ar Talinė, tokių iniciatyvų nėra. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci les trois orateurs. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip e, kalbėjote apie įvairius miestus, apie sąlygas. Ir e, aš norėčiau pateikti klausimą, kurį skiriu visiems trims kalbėtojams. Iš tikrųjų, problemos tai yra kaip išvengti automobilių mieste dėl spuščių, dėl taršos, dėl saugumo. Ir tik klausimas, kad vienintelė priemonė sumažinti automobilių skaičių miestuose, tai įvesti tokias priemonės, kurios būtų atgrasančios. E, čia aš girdėjau, kalbant apie įvairius e, bandymus iniciatyvas, apie parkingą, kaip atsisakyti e, automobilių ir kaip pagerinti autobusų judėjimą. Taigi, kokios būtų alternatyvės priemonės ir daug priemonė nepakanka. E, žmonės vis tiek daugiau važinėja automobiliais dėl įvairių priežasčių. Ir antras dalykas, reikia tiesiog skatinti nenaudoti automobilį, bet klausimas, kokios tos atgrasančios priemonės, kokios priemonės buvo įgyvendintos ir kiekviename iš šitų trijų miestų, ar yra urbanistinių priemonių e, parkingui, tai yra automobilių pastatymui. Aiškinu, ar pas jūs, kaip, pavyzdžiui, statome, statote didelius namus, ar yra įpareigojimas prievalį daryti stovėjimo aikšteles. Mr. Dibaka. Dank u voorzitter en ook uh, dank aan uh, de Ponas Debakė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju pranešėjams už apie jų miestus pateiktą informaciją. Turiu keletą konkrečių klausimų. Daugelis miestų dabar yra parengę generalinius planus, kurių įgyvendinimo trukmė yra daugelis metų, tai reiškia, kad keisis e, politikų kadencijos, keisis e, koalicijos. Taigi reikia galvoti apie erdvinį planavimą, urbanistinį planavimą, galimyb... gyventinimo galimybės ir reikia pusiausvyros. Aš esu studijavęs ir gyvenęs Gente ir Antverpenė ir ten yra pavyzdžių, kas yra padaryta gerai, o kas ne. E, Gentas tvarkosi pakankamai gerai, bet ir jame tebėra daug problemų. Daugiamodalumas yra labai aktualus klausimas. Daugiarūšis transportas yra aktualus klausimas, taigi norėčiau paprašyti visų trijų pranešėjų mm, pa, pra, pateikti pavyzdžių, kaip yra išnaudojamos daugiarūšio transporto galimybės. Kitas dalykas, galbūt vertėtų kalbėti apie viešuosius pirkimus, nes įvairiose šalise viešųjų pirkimus tai, taisyklės markiai skiriasi. Uh, o įgyvendinant didelius infrastruktūros projektus viskas trunka labai ilgai, netgi tinkamai tuos projektus suplanavus. Žinau, kokia situacija yra gente, galbūt kiti du pranešėjai galėtų mums papasakoti, kokiamis taisyklėmis vadovaujantis organizuojami viešieji pirkimai, kiek užtrunka pasirengimas, atrankos procedūros ir kiek laiko užtrunka įvairūs įgyvendinimo etapai. Būtų įdomu išgirsti mm, šios ryties statistikos. Dėkuoju, ponai Debaker. Aš pats turiu tris klausimus. Pirma, kaip jūs, koks mm, bendradarbiavimas vyksta miestų viduje, kaip bendradarbiauja įvairūs skyriai, departamentai. Pavyzdžiui, aš žinau, kad kartais pasitaiko taip, kad švietimo skyrius nusprendžia statyti naują mokyklą, bet nepasitarė su kitu, e, su transporto departamentu ir kyla tikras chaosas, kai mokykla pradeda veikti. Bent jau tokių problemų, tokios problemos labai dažnos Junktinėje karalystėje. Taigi norėčiau jūsų paklausti, kaip vyksta tarp žinybinis bendradarbiavimas, įvairių skyrių bendradarbiavimas jūsų miestuose. Kitas dalykas - darbas su teisės saugos institucijomis, kaip jūs bendradarbiaujate. Pateiksiu savo miesto pavyzdį, jis susijęs su tuo, kas sakė Dominik Rykė. Mano mieste Voringtone buvo statomi nauji gyvenamieji namai ir buvo nuspręsta, kad tam tikram skaičiui namų turi tekti tam tikras skaičius automobilių stovėjimo vietų. Tai visa tai buvo pastatyta, tačiau taip pat buvo pastatytas ir aplinkelis ir nutiestas um, autobusų maršrutas ir, atsiprašau, nutiestas um, dviračių takas ir autobuso maršrutas. Taigi yra ir stovėjimo aikštelės, ir autobusai, ir viskas nėra suderinta tarpusavyje. Aš suprantu, kad sunku susitarti su vairuotojais, nes vairuotojai, kol neįsėda į savo automobilius, paprastai būna malonus ir supratingi. Tačiau, kai tik žmogus um, sėda prie vairo ir uždaro automobilio dureles, nežinau, kas atsitinka, tačiau žmogus iš karto pasikeičia, tampa kitų žmogumi. Ir trečias klausimas. Ar jūsų miestuose nėra taip, kad vairuotojai skundžiasi viskuo, ką jūs bandote daryti? Ar susidurėte su tokiu reiškiniu, ar vis dėlto tai yra tipiškai britiškas reiškinys? Kad ir ką mes darytume, nuolat girdime vairuotojų skundus, kad jiems niekas netinka. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Karlinį, po to ponui Vansevanent ir po to ponui Adomavičiui. Galiausiai turbūt pavyks man ištarti teisingai jūsų pavardę. Pirmiausia, ponas Karlinė. Cercherò di essere. Ačiū. Aš pabandysiu trumpai atsakyti už totus klausimus. Dabar mm, perėsiu prie įvairių klausimų, kurie buvo pakankamai sudėtingi. Čia buvo mm, paminėtos įvairios problemos, kurias mes turime spręsti kasdieną savo mieste. Tačiau nuolat buvo kartojamas vienas dalykas. Tai būtent kaip valdomas yra miestas. Tai būtent ne tik tai transporto problemos, ne, ne tik transportas, ne tik miesto apkrova, bet ir kiti politiniai klausimai turi būti sprendžiami. Taigi būtent reikia atsižvelgti, planuojant transporto srautus į uh, bendrą tendenciją. Tai būtent e, ekonominė krizė, kuri prisideda prie to, kad e, transporto srautas sumažėja. Tačiau antra vertus yra ir kita tendencija, kurią galime pastebėti miestuose. Tai yra migracijos tendencija. E, vėl žmonės grįžta į miesto centrus, bet kokiu atveju mes tai galime pastebėti Bolonijoje. Vadinasi, Tai reiškia, kad miesto centre padidėja transporto srautai. O dabar, siekiant uh, užtikrinti tvaro transportą, reikia būtent spręsti tuos ir politinius klausimus. Tai visų pirma, miesto planavimas arba urbanistika. Reikia planuojant miestą atsižvelgti į tai, kad, sakykime, mėgamieji rajonai arba gyvenamieji rajonai uh, taip pat turėtų atitinkamas paslaugas, atitinkamas galimybės. Tai būtent tai turi būti prekybos centrai, mokyklos, tačiau transportas arba jos rautas nebūtų toks didelis. Tačiau praeitįje mes, žinoma, pastebime, kad į tai nebuvo, nebuvo kreipiamas atitinkamas dėmesys, todėl mėgamosios rajonuose taip pat transporto srautas yra didelis. Dabar kitas dalykas tai intermodalumas, tai yra įvairių transporto e, rūšių derinimas. E, visų pirma, čia kreipiamas e, dėmesys, bent jau mūsų mieste, kad viešasis transportas būtų ekologiškas ir nekenktų aplinkai. Be to, jisai būtų naudingas taip pat ir miesto gyventojams. Be to skatinamas, žinoma, ir dviračių transportas, žinoma, ir pešiųjų zonos yra plečiamos. Mes norime taip pat e, pagerinti tų transporto priemonių būklę, e, kurios dabar važinėja mūsų gatvėmis. Tai būtent mes norime atnaujinti savo viešojo transporto parką. Tai būtent tokie yra mūsų prioritetai, kuriuos mes taip pat ir pristatėme, ekstame e, pranešime. Na, žinoma, visų transporto problemų neišspręsime vien tik modernizavę viešojo transporto parką. bet bet kokiu atveju geriau važinėti ekologišku automobiliu, negu teršti miestą. Tačiau pirmiausia reikia pasirūpinti tuo, kad e, būtų kuo mažiau transporto priemonių miesto gatvėse. Be to buvo iškeltas klausimas, kaip galima dozuoti tas mūsų priemonės, kuris mes taikome, siekdami sumažinti transportą mieste ir kaip mes e, norime sumažinti privačių automobilių skaičių miesto centruose ir apskritai miestuose, kad žmonės perliptų į, į viešojo transporto, viešojo transporto priemonės. Vadinasi, mes turime taikyti e, meduolio ir botago principą. Mes turime derinti įvairias priemonės ir baudas netgi, kad e, būtų pasiekta pusiausvėra. Viena vertus, mes norime, kad kuo mažiau automobilių būtų mieste Tam e, taikoma, žinoma, įvairios priemonės, tokios kaip stovėjimo aikštelių mokesčiai, e, rinkliavos, e, papildomos kažkokios rinkliavos, arba galbūt taikomos tokios automobilių pasidalymo priemonės. Čia žinoma, tos priemonės yra taikomos, tačiau jos turi būti geriau derinamos tarpusavyje. Ir kad būtų miesto gyventojams iškart aišku, kuo jis gali pasinaudoti. Tai skaidrumas ir informacija. Tai tokie yra svarbiausia dalykai tokiu atveju. Tik tokiu atveju mes galime, mes galime mm, užtikrinti tvaro judumą. Vadinasi, įvairios priemonės turi būti suderintos tarpusavėje. Ir svarbu, žinoma, pristatyti tas mūsų strategijas tinkamai pristatyti visuomeniai, kad ji nesipriešintų naujovėms. Ir labai svarbu, atsižvelgti į tuos, kurie mm, dirba šioje transporto srityje, tai yra logistikos priemonės, tai yra pervežimų bendrovės, kad ir jie nenukentėtų. Buvo įvairių eksperimentų atlikta, įvairių bandomųjų projektų, e, tačiau jie dar ne visi atnešė teigiamų rezultatų. Dabar dėl tų 30 e, km zonų. E, yra Bolonijoje, yra senasis miesto centras, tai yra maždaug 6 kvadratiniai kilometrai Bet mes dabar norime išplėsti e, šią zoną 30 kvadratinių kilometrų. Mes e, būtent netose gatvėse, kur yra daugiausia spuščių, norime įvesti tokią naują tvarką, bet mėgamosiose rajonuose. Būtent, kad e, mėgamosiose rajonuose vyktų gyvenimas, ten būtų atiti, užtikrinami atitinkami transporto srautai, tačiau jie būtų saugiai reguliuojami, kad ten, mes norime, kad ten e, būtų atidaromos parduotuvėlės, kad e, būtų kavinės, e, bet vis dėlto nekiltų pavojus ir vietos gyventojams. Taigi, čia, kaip jau sakiau, reikia derinti įvairias priemonės. Tai tas uh, meduolio ir botago principas čia yra mums atrodo priimtiniausias. Tačiau reikėtų vis dėlto pasirūpinti, kad viešojo transporto priemonės būtų, tai tiksliau, viešojo transporto įmonės būtų valdomas veiksmingai ir ekonomiškai. Ir kad žmonės būtų priviliojami būtent naudotis viešojo transporto. Kitas dalykas planuojant e, miestą, e, reikia būtent ir atsižvelgti į vairias miesto ypatybės, tai yra mėgamasis ar e, rajonas ar centras, taip yra ir planuojami transporto srautai. Mes netgi turime tam tikrą teisės aktą, kuris mus verčia miesto planavimą būtent tai vykdyti pagal nustatytas normas Žinoma, tuo neišspręsime visų problemų. Jeigu mes, pavyzdžiui, e, tiesime mažiau gatvių, e, tai iš tikrųjų transportos rautai nesumažės. Mes negalime e, Bolonijoje leisti visų automobilių važiuoti vieną gatvę, o šalia nutiesti dviračių taką ir dar toje gatvėje nubrėžti atitinkamą liniją skirtą autobusams. Iš esmės viskas turi būti derinama. Ir ats, reikia atsižvelgti į vietos specifiką, taigi būtent, kad e, susiekimas būtų veiksmingas. Atsiprašau, kad taip e, išsamei kalbėjau, bet turėjau pasakyti. Ponas Vansavinas, jums žodis. Daug klausimų, aš kalbėsiu olandiškai, galima Taigi pirmasis klausimas buvo tai, ko mes tikimės iš Europos. Na, aš manau, kad čia e, svarbiausia yra pora dalykų. Tai pasikeitimas, keitimasis patirtimi. Civitas tikrai yra labai įdomi programa šio požiūriu. Ir jie atsižvelgia į, į, įdomi pati savaime, bet ir daug seminarų, daug e, susitikimų, pritraukia daug žmonių ir yra labai puikiai organizuota. Na, tiesą sakant, e, subsidijos kurias jūs teikiamas, padeda miestams daug ką padaryti, daug ką atlikti, bet civitas programos ir priemonės nebūtų įgyvendintos gentai, iš tikrųjų, tai padeda, žiūrėkime, mes sakom, yra sudomėjimas programa ir mes tikrai galim gauti didelės išmokas iš Europos Sąjungos ir čia tikrai yra didžiulis skirtumas dėl inici, iniciatyvų, dėl, dėl paskatų. Tai pavyzdžiui, gente 50 tūkstančių žmonių gyvena ir vėlgi reikia užtikrinti, kad viskas atitiktų rinkos galės, jeigu pažiūrėsime Londoną ir Stokholmą. Tai mūsų miestai galbūt yra per, per maži, kad galėtų sekti jų pavyzdžių. Civitas yra viena iš priemonių ir jos tikslas buvo suorganizuoti tą platformą, tą forumą diskusijoms ir atsižvelgti visų suinteresuotų pusių interesus, juos išklausyti. Taigi mes norėjom žinoti, kaip kai, kaip e, tiesiog e, padėti žmonėms, kaip organizuoti tą visą infrastruktūrą ir perkelti kai ką į miesto pakraščius. Manau, kad daugelis miestų ir mažų miestelių turi ypatingas e, ypatingus būdus, savo būtus, būdus užtikrinti, kad mažesnį judumą žmonės mažiau mokėtų. Ir, kaip jūs sakote, pėstieji ir dviratininkai turi teisės ir pareigas, prievolės ir čia mes norim labiau informuoti žmonės ir priversti jas geriau suprasti. Toliau, kokie yra prieštaravimai prieš daugelį metų mūsų, mūsų mieste buvo įvesta didelė pešiųjų zona. Ir buvo pateikta daug informacijos, buvo aiškinama, kokie bus privalumai. Žinoma, buvo tam tikras pasipriešinimas, kurį parduotuvės savininkai ne, ne, nemanė, kad tai bus sėkmingas variantas, bet e, mes dabar galim parodyti, koks iš tikrųjų poveikis buvo. Ir įgyvendinus tą priemonę tikrai vėlgi kažkas prieštaravo, bet jau daug metų praėjo ir per pastaruosius dešimt metų buvo tik tai vienas pasisakęs prieš pėsčiųjų zoną. Ir parduotuvų savininkai patenkinti, pėstieji turistai patenkinti ir niekas nenori grįžti į praeitį. Dabar dėl miestų planavimo, dėl specialaus planavimo. Na, mes nus, nus, parengė mobilumo planą ir atsižvelgėme į pasiūlymus tų žmonių, kurie užsima miestų planavimu. Taigi yra e, būtina keistis patirtimis su, e, su, su jais. Taip pat buvo klausimas apie nemokamą viešai transportą yra nemokamas e, transportas kai kuriams amžiaus grupėms, e, jaunimui nuo 6 iki 14 metų, nes norim, kad jie susipažintų su transporto e, sistema. Ir, bet reikia užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Hazelėje yra, tai yra puikus pavyzdys, kaip tai daryti reikia, aišku, ir padidinti pajėgumus o kokių priemonių, kokių e, grastančių priemonių galima imtis na, dėl automobilių parkavimo, dėl statymo. Per pastarusius keletą metų nėra papildomų stovėjimo aikštelių. Yra stovėjimo aikštelės, bet šalia kiekvienos aikštelės yra e, gyvenamieji namiai. Ir reiškia, kad jeigu mes statom aikštelę, mes atimam tą plotą iš kelių. Ir e, per pastarusius 15 metų buvo pastatyta tik tai keletų stovėjimo aikštelių. Tiesiog reikia atsižvelgti į, į, į tą rinkos poreikis ir į apmokėjimo sistemą, mokestimo sistemą. Kai yra statomi gyvenamieji namai, kai taip būna, mes iš tikrųjų užtikrinam, kad bus pakankamai bus automobilių stebėjimo vietų, kai yra biurai statomi, tai mes labai atsargiai žiūrime, kokios bus automobilių stovėjimo aikštelės ir kas yra pateisinama, kas yra prieinama. Ir čia mes esam daug griežtesni, ypač miestų centruose. Klausimas dėl įvairių rūšių transporto. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Klasikinis pack and ride sistema, bet kartu su civitas mes um, įvedėm sistemą park and bike, tai yra pastatykite automobilį ir važiuokit dviračiu. Tai reiškia, kad daug žmonių atvažiuoja į stovėjimą aikštelę su savo mašinas, automobiliu, bet jie gali važinėti po, ten jį pastatę, važinėti dviračiu po miesto centrą. Ir yra čia dviračių nuoma ir gali štai tuos dviračius žmonės išsinuomoti. Mes taip pat taikome ir kitokias formas pirmininko klausimas dėl bendradarbiavimo. Taip, tikrai vyksta bendradarbiavimas, apžinybinis bendradarbiavimas, jeigu, pavyzdžiui, yra e, mokykla arba parodų centras statomas, tai žinoma, tada miesto plano, planavimo departamentas turėtų apsvarstyti tai ir kaip mobilumo departamentas mes taip pat dalyvaujam diskusijoje ir žinome iš pat pradžių, kaip bus tas projektas įgyvendinimas. Tai yra daug geriau negu kažką padaryto paskui keisti. Teis, e, dėtvarkos e, agentūros patinka frazė, mes taip paprastai pašiausiai vaidinam policiją. Taip pat mėgina pasiekti susitarimą ir su policija. Na, mes tiesiog vadinam jos policininkais, policija. Taigi, policija, su policija mes pasiekėm susitarimą ir užtikrinim, kad įvykdom, bus vykdomas e, tam tikros kampanijos ir, pavyzdžiui, jeigu yra e, žmonės stato dviračius kažkur, tai mes tarėme su policija, kaip tai, e, kaip, kaip tai leis arba neleisti ir mes įmamės priemonė prieš tokį elgesį, kuris yra netinkamas. Toliau, paskutinis klausimas, ar daug kas skundžiasi? Taip, daug kas skundžiasi, sku, besiskundžiantis yra visur, žmonės turi vaikų, anūkų. Na, ne, ne visi visada viską įvertina, bet manau, kad vaikai mūsų pastangas vertins. Dabar žodis ponui Gmavičiui. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau iš eilės, atsiprašau, jeigu kartais ne visai teisingai ištarsiu kalbėjusių jų pavardės, kuriems norėčiau atsakyti į klausimus. Tai ponas Kochas, e, ponas Koch klausia, ar mes galėtumėme spręsti problemas e, patys, jeigu skirtumėte pinigus. Na, mes esame įsitikinę, kad taip, be abejo, jūs neskirstite pinigų, nenustatė sąlygų. E, galbūt tik tai reikėtų šiek tiek atkreipti dėmesį į tai, kad tai, kokie sprendimai priimami čia, Europarlamente, ir tai, kas vyksta nacionalinėse valstybėse, tai dėja šiek tiek kartais gerokai netgi skiriasi. Todėl šiek tiek griežtesnių kriterijų, kokybinių kriterijų manau, nepakenktų. Na, senus autobusus tiesiog reikia perdirbti, nes jau tokia situacija, kad niekas jų aplamai nenori imti, net visiškai mažai įsivyšiusios valstybės mes savo senuosius autobusus, kuriuos norėjome parduoti, na, tarkim, į labai toli, į Kazakstaną ir visur kitur, niekas nenorėjo ir šiandien apie šimtas autobusų tiesiog, na, nėra kur dėti. Pone Savisa norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų labai e, gera mintis, man patinka ir aš jai iš esmės pritariu, kad labai atsargiai reikia su parkint rait sistema. E, ir iš to būtinai pasimokysiu, to labiau, kad ruošiuosi spalio mėnesį būti Talinė su pakviestas. Prieš pusę metų buvau ir kalbėjausi su jūsų vicemeru apie nemokamą transportą Talinė. Tai nežinau, kiek jūs labai abejojate naudas šito. Aplamai nemokamo nieko nėra. Tiesiog apmokėjimas viešojo transporto sąnaudų būtų kitaip formuojamas, o ne iš bilietų. Tai jeigu mes šitą terminologiją vartotumėm, tada labiau žymiai lengviau susikalbėtumėm, kokius privalumus duotų šitą sistemą. Man aš taip pat buvau labai skeptiškai nusiteikęs, kai važiavau į Taliną ir žinojau, kad domėsiuosi šitą sistemą. Bet kai išgirdau argumentus, tai mano nuomonė gerokai pasikeitė. Labai daug problemų galima išspręsti ir sumažinti lengvų automobilių kiekį, kamščius, tom, to, ta, tuo pačiu taršą ir visus kitus dalykus pritraukiant keleivius naudotis viešojų transportų. Ir čia pakeliui norėčiau poniai iš Latvijos atsakyti, kas atsitiks viešojo transporto priemonių kokybėje, jeigu taps transportas nemokamas. Ogi nieko neatsitiks. Tiesiog vyks tas, kas ir vyko. Tiesiog ten greičiausiai, kad bus žymiai daugiau keleivių ir tiesiog reikės dažniau keisti transporto priemonės. Iš kogi galima būtų finansuoti viešai transportą. Tai visiškai akivaizdu, kad tie automobiliai, ypač pas mus Vilniaus mieste, kurie yra 15, 20 ir 30 metų senumo ir kurių skaičius išaugo per pastaruosius met 15 metų, išaugo 2,5 kartų. Tai akivaizdu, kad kažką reikia daryti. Tai reikalingi taršos mokesčiai, ekologiniai mokesčiai. Taip pat galbūt e, iki šiol pas mus nėra sistemos ir tvarkos, kad e, darbovietės mokėtų tam tikrą procentą nuo savo pajamų ar tai pelno, kad gal, galima būtų įdėti ten jų darbuotojų vežiojimo kaštus. Daug yra galimybių finansuoti kitaip negu bilieto kaina bet manau, kad artimiausias laikas parodys. Mes palauksim, kol Talinas įves, patys taip pat labai atidžiai tai nagrinėjame ir beje mes savivaldybės taryboje praeitą savaitę priėmėm sprendimą Vilniaus miesto, kad pravesti gyventojų apklausą, ar jie pageidautų to ir giliau panagrinėti šį klausimą. E, pone Lichtenberg, norėčiau atsakyti, kad dėl viešojo transporto greičio. Taip, tai yra problema, kai yra spūstys bet mes dėl to ir įvedam Vilniaus mieste šešis greitojo trans, autobusų eismo maršrutus. E, jeigu normaliame maršrute greitis yra 17-18 km per valandą, tai mes čia pasiekėme, to, skaičiavimai tą rodo ir eksperimentai, kuriuos mes padarėme, rodo, kad mes galime pasiekti greitajame maršrute 25, kai kuriuose atskiruose maršrutuose ir dalyse 30 km per valandą. Tai matot, visiškai skirtingi dalykai. Ir manau, kad tai labai padėtų pritraukti keleivių. Be abejo, dėl dviračių takų e, lenkiu galvą ir e, noriu pasakyti, kad taip mes turime apie šimtą kilometrų šiuo metu dviračių takų, kai tuo tarpu Vilniaus miesto gatvių ilgis yra 1100 kilometrų. Tai čia mums yra reikia dirbti. Mes esame pasirengę labai išsamų planą, specialų į planą dviračio takų steigimui, tačiau maniai, maniai ir dar kartą maniai. E, urbanistikos vaidmuo buvo keltas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu ir noriu pasakyti, kad mes Vilniuje turime keletą teritorijų, pramoninių teritorijų tiesiog miesto centre, visai arti senamiesčio saugomo UNESCO dabar šiuo metu vykdome projektą, e, konvertuoti šią teritoriją į gyvenamąją. Tuo būdu mes įsprendžiame labai daug dalykų, inžinierinė visa infrastruktūra, tame tarp ir viešasis transportas. Gyventojai normaliai gali vaikščioti pėsčiomis. Taip pat kita e, kryptis, kurią mes darome ir rengiame šiuo metu centrus gyvenamosiuose rajonuose, kur galima būtų kurti darbo vietas, žinoma, ne pramonės, bet yra intelektualių gamybų, yra ofisai ir kiti dalykai, kurie taip pat galėtų ir turi e, žymiai sumažinti judėjimo poreikį mieste. Na, ponas Rikė klausė, kaipgi sumažinti lengvų automobilių skaičių, tai noriu Jums pasakyti, kad labai svarbus yra ekonominis dalykas. Mes paskaičiavome, kad Vilniuje judėti lengvuoju automobiliu šešis kartus brangiau negu judėti viešojų transportų. Šešis kartus, jeigu imti mėnesių arba metams. Tai viena, be abejo, mes ir tai jau padarėme, apmokestinome parkavimą centrinėje miesto dalyje ir senamėsi, tris kartus pakėlėme kainą Be abejo, kad tai labai stipriai sumažėjo. Na, o dėl parkingų statybos, tai yra pas mus normos, privalomai vienam būtui viena automobilio vieta turi būti pastatyta ir kaip taisyklė tai yra požeminiai parkingai. Apie senamestį ir centrinę miesto dalį mes esam sukūrę e, parkingų projektus, dešimt parkingų vietų, e, požeminių, kur galima būtų palikti automobilį ir keliauti centrinėje miesto dalyje pėsčiomis. E, dėl e, ponas Baker, e, dėl bendrųjų miesto planų, taip, mes turim tokį planą ir jame labai yra išskirta transporto visa dalis ir viešojo transporto taip pat ir kartu norėčiau pirmininkui pirmąjį klausimą atsakyti, kad jokia mokykla nebus pastatyta, jeigu ten nebus suplanuota viešasis transportas ir kaip jisai ten bus, kaip jisai veiks ir kokių pajėgumų reikia. E, dėl viešųjų pirkimų norėčiau pasakyti, pas mus yra praktika parodė, aš jau vicemeru dirbu tris metus su trupučiu, tai nuo idėjos sugalvojimo Pasirengimas viešiesiams pirkimams, jeigu labai e, aiškus projektas e, apie metus, jeigu sudėtingesnis, kadangi reikia praeiti labai daug procedūrų, e, ūkio ministerijos, finansų ministerijos, yra speciali komisija prie vyriausybės, kuri turi pritarti studijų rengimas galimybius, įvertinimai aplinkai, visa kita, visa kita, du metai. Procedūros pačios trunka nuo 6 iki 8 mėnesių. Dabar paskutinis E, dar pirmininko du klausimai. Iš tikrųjų, problema yra ypač centrinėje miesto dalyje gyventojai, kurie gyvena, jie yra užterorizuoti tų, kurie atvyksta į miesto centrinę dalį dirbti ir tuo sukelia didžiulės problemas kiemuose ir gatvėse. E, todėl mes e, turim veiksmų planą ir su policija labai rimtai bendradarbiaujame, bet tai yra kol kas labiau panašu į kovą su, mėjo, su vėjo malūnais dėl to, kad vairuotojai skundžiasi, kad mes darome judesius norėdami juos apriboti, tai noriu pasakyti, e, kad na štai apklausa, kurią mes atlikome miesto gyventojų dėl viešojo transporto linijų didesnio e, išplėtimo, žymiai ryškesnio. 73 procentai pritarė įvedimui viešųjų, viešojo transporto priemonėm e, juostų ir 10 procentų nepritarė. Jeigu prisiminsite skaičių, kiek gyventojų, tai yra 60 procentų naudojasi asmeniniais automobiliais, o 39 naudojasi viešojų transportų, tai čia lyg ir neturėtų logiškai galvojant būti tokių rezultatų, bet jie dėja yra. Kita vertus, mes visiems sakome miestiečiams, mėlyi miestas, mieste gyvenimas tai yra nesibaigiantys kompromisai. Ir turim žiūrėti didės, e, svarbesnių interesų, tai švara, sveikata gyventojų ir be abejo turim truputėlį save šiek tiek paspausti. Tai Daunokit, kad taip ilgai, bet labai norėjau atsakyti į visus klausimus. Ačiū uždėmesi. I... Labai dėkuoju. Norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems, pono Kalinį, pono Vansvenant ir ponui Adomavičiui už jūsų pasisakymus šiandien. Ir taip pat dėkoju nariams už klausimus, dėkoju poniai Duran, vicepirmininkiai, už jos kalbą. Mes e, tikrai daug dėmesio skiriam judumo savaitėj, dėl to ir surengėm šitą e, susitikimą būtent šiuo metu, būtent dabar buvo tikrai labai įdomu pasiklausyti apie patirtį e, iš trijų miestų, iš trijų skirtingų miestų, iš įvairių ES dalių. Taigi tikrai labai jums dėkoju. Dabar mes padarysim 15 minučių pertrauką. Dėkoju visiems. Thank you.